now going to change over to Swedish. Labą dieną. Dabar kalbėsiu švediškai ir visai nesistebiu, kad švedų kalbos galbūt nesuprantate, tai siūlyčiau pasiimti ausinės. <laughs> den eh, första punkten, eller egentligen punkt 2, är godkännande. Antras darbo atvarkės punktas, darbo atvarkės tvirtinimas. Atrodo, nėra jokių siūlymų keisti darbo atvarkę, taigi laikykime darbo atvarkę patvirtintą savo dabartinę formą. Trečias darbo atvarkės punktas, pirmininko pranešimai. Tiesą sakant, neturiu kažkokios ypatingos informacijos, kurią turėčiau pasidalinti, taigi um, pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Ett eh, ögonblick bara. Inte heller. Okej, okay. punkten fyra är eh, justering av protokollen. Och, eh... Ketvirtas darbotvarkės punktas - protokolo tvirtinimas. Na, jeigu neprieštaraujate, tai tuomet laikykime, jeigu prieštaravimai iki posėdžio pabaigos nebus pareikšta, tai laikykime m, mm, protokolus patvirtintais. Penktas darbotvarkės punktas - prašom, dalė. Pa, atrodo kažkaip pakeistos darbo tvarkės, yra tam tikros sumaišties, ta, kurią turime, yra netokia, kokią čia dabar tvirtiname. Taigi penktas darbo tvarkės punktas - pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų. Jūs esate gavę dokumentus. Ir jeigu neprieštaraujate, tai laikykime e, baigtų, apt, laikykime, kad šio darbo tvarkės punkto aptarimas baigėsi. Ir dabar suteiksiu žodį ponai Džakai, jį perima pirmininkavimą. Uh, good morning everyone, ladies and gentlemen, it is my privilege. Labas rytas, ponios ir ponai. Man labai malonu e, pristatyti labai svarbų pranešimą, dėl kurio šiandien balsuosime. Balsuosime jau antrą kartą, praėjus septyneriems metams darbo ties šiuo dokumentu. Pranešimą parengė Eva Britsvenson, mūsų ankstesnė pirmininkė, ir naujasis pirmininkas ponas Gustafsonas e, pristatys parlamentinėje sesijoje. O dabar pradėkime balsavimą. Ar visi pasirengę? Gerai, ketvirtas pakeitimas. Dar e, suteiksiu žodį pirmininkui. Jo, nu har jag bytt hatt och roll. Na, man čia tenka gan lengva užduotis nes, kaip jau minėjo ir ponė pirmininkė, e, ponė Eva Britstens Svensson rengė šį pranešimą. Na ir labai malonu, kad pačioje pabaigoje galėjau nešti ir savo kuklų indėlį. Labai intensyviai gilinausi šį klausimą ir manau, kad jis rašties svarbus. Yra klausimai, kuriuos galima pažvelgti iš lyčių lygybės perspektyvos. Ir manau, tikrai verta peržiūrėti sprendimus, nutartis ir pasižiūrėti, kaip juos galima būtų integruoti lyčių aspektą. Manau, kad tokiu būdu Europoje pasieksime didesnės lyčių lygybės. Pakeitimų nėra taip jau daug. Na ir manyčiau, kad visi pakeitimai išskyrus du man yra primtini. Taigi, išskyrus du pakeitimus galiu palaikyti visus kitus. Trečias, šeštas ir septintas pakeitimai. Na yra dar vienas O dėl, tai juos gali palaikyti, o dėl ketvirto ir penkto pakeitimo, tai šių pakeitimo atžvilgių laikausi kitokios nuomonės. Šiais pakeitimais sakoma, jog e, nesuvokime, kodėl yra struktūrų, kuriuo atveju daromas skirtumas. Čia kalbam apie kompetencijas ir tiesiog pusė visos žmonijos yra moteris. Tai reiškia, kad ir uh, kompetencija yra pasiskiršiusi to lygiai tarp lyčių. Taigi ketvirtas ir penktas pakeitimai man neprimtini. Okay, your... Labai ačiū, o dabar pradėkime balsavimą. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. Taip, galime pasitikrinti. Ar visi turite elektroninio balsavimo korteles? Gerai, tuomet pradedame balsavimą. Atsiprašau, bet sistema kol kas neveikia. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi šeštas pakeitimas, taip, ponė, dar prašom. Okay, and it's the same, yes. Okay, from, from amendment C. Galime balsuoti kartu, pradėdami nuo šeštojo pakeitimo. Taigi, ne, nesutinkate. Gerai, tada šeštas atskirai, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Septintas pakeitimas, pradedame balsuoti. 24 balsavo, 13 už, 11 prieš, 1 susilaikęs priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Pirmininkė. Devintas pakeitimas kol kas nėra priimtinas negalime prašyti, kad mūsų komitetas būtų ypatingai traktuojamas Europos parlamente, nes mes čia turėtume kalbėti apie visus komitetus. Ir būtina šį faktą pareikšti. Mais, mais non, c'est pas ça, tu dois lire. Ok, Madame Luling. Gerai, ponia Lulink, labai ačiū už jūsų pastebėjimą, tačiau mes apie tai kalbėjome EFKO komitete, o čia kviečiama atsakingus komitetus e, išanalizuoti padėtį. Ir štai apie ką čia yra kalbama. E, Na, mes turime pasižiūrėti, ar kiti komitetai nori taikyti tokią procedūrą negalite prašyti kažko išskirtinio mūsų komitetui, kas nėra aktualu kitiems komitetams. Štai ką norėjau pasakyti. Ačiū, turėsime dar tai panalizuoti, pasižiūrėsime į tai prieš plenarinę, o dabar balsuokime, o vėliau pateiksime sekretoriato analizai, kad išsiaiškintų šį reikalą mums. Okay. Okay. Okay, so... Devintas pakeitimas buvo priimtas ir dabar balsuojame dėl dešimto pakeitimo. Dar turime balsuoti dėl devinto. Gerai, tada balsuojame. Aš maniau, kad jau nubalsavome. Gerai, kas už devintą? Prieš? Susilaikę? Priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už? Dešimtasis, kas prieš, susilaikė, primta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už? Prieš, susilaikė, primta. Dvyliktas, kas už? Prieš, susilaikė, primta. Tryliktas, kas už? Prieš, susilaikė, primta. Keturioliktas pakeitimas, kas už? Prieš, susilaikė, primta Pasitikrinkime. 14 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Socialistų frakcijoje vienu asmeniu yra per daug. Vienas asmo turėtų nebalsuoti. Pradedame iš naujo balsavimą. Balsavimas baigtas. 24 balsavo, 10 už, 13 prieš. Taigi atmesta 15 pakeitimas, kas už, prieš. Patvirtintas. Pasitikrinkime. 15 pakeitimas pradedame balsavimą elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu dėl viso teksto. Pradedame. Balsavimas baigtas.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 Okej, okay, då... Na kągi, tęskime mūsų posėdį. Septintas darbo tvarkės punktas. Moterų padėties Turkijoje 2020 m. perspektyva. Ir norėčiau suteikti žodį poniai Buskurt, poniai Prančiai. Thank you, thank you, Chair. Um, as you know, Ačiū pirmininkė. Kaip žinote, mano pastarasis pranešimas dėl moterų padėties Turkijoje nagrinėjamas jau nuo 2007 metų ir dabar pats laikas pasitikrinti, kokie pokyčiai įvyko Esu informuota ir matome iš laikraščių pranešimų, kad kasdien padėtis Turkijoje blogėja, moteris yra žudomos, aš atlikau tyrimą, organizavau klausimus šiuo klausimu ir pati du kartus nuvykau į Turkiją panalizuoti padėtį. Aš kalbėjausi su įvairiais suinteresuotais asmenimis, tarp jų buvo septyni ministrai, taip pat ir ministras atsakingas už ES reikalus, už šeimos ir socialinių reikalų klausimus, vidaus reikalų klausimus, socialinės apsaugos, užimtumo, švietimo ir finansų ministrais. Aš kalbėjusi taip pat su įvairiais parlamentarais, taip pat ir iš opozicinių partijų. Ir kalbėjusi su NVO atstovais, dirbančiais su moterų klausimais, smur, e, analizuojančiais smurtą prieš moteris ir moterų užimtumo klausimus. Taip pat kalbėjusi su profesinių sąjungų atstovais. Aš lankiausi moterų prieglaudose ir kalbėjusi su smurta šeimose patyrusiomis moterimis taip pat kalbėjusi su sėkmingai dirbančiomis moterimis, kurios yra pavyzdžiai mergaitėms ir moteriams Turkijoje. Aš nustačiau tas sritis, kuriuose dar būtina tobulinti padėtį. Smurtas prieš moteris, žemas išsilavinimo lygis, mažas moterų užimtumas, ypač vietos lygių. Ir visi šie klausimai yra paminėti mano pranešime, įskaitant mano pasiūlymus dėl to, kokius pakeitimus reikėtų čia įvykdyti. Labai svarbus atotrukis tarp lyčių e, švietimo srityje, tačiau ši padėtis jau yra išspręsta. Nuo šiol bus baudžiama už tai, jog vaikai nėra e, siunčiami mokytis į vidurinės mokyklas, taip pat bus baudžiama už smurtą prieš moteris. Uh, Turkijos parlamente vyks balsavimas dėl šio klausimo ir taip pat vyksta geras bendradarbiavimas tarp įvairių ministerijų. Savo pranešime aš išdėščiau savo pasiūlymus, kaip reikėtų patobulinti padėtį probleminėse srityse, ypač smurto prieš moteris srityje. Taip pat kalbant apie moterų prieglaudą, socialinę apsaugą, vaikų priežiūros institucijas, sveikatos priežiūros paslaugas moteriams ir panašiai. Aš kviečiu netoleruoti smurto prieš moteris. Uh, Turkija anksčiau jau buvo patvirtinusi e, netoleravimo smurto prieš moteris politiką ir iki šiol matėme, jog rezultatai buvo teigiami. Savo pranešime aš kalbu apie moterų padėties Turkijoje 2020 perspektyvą, kadangi čia noriu nubriežti paralelę su Europa 2020 strategija. Vienas iš svarbių tikslų šios strategijos yra įtraukiantis augimas, siekiant įtraukti ir moteris. Uh, Visose savo renktuose susitikimuose su moterimis pamačiau, jog yra kažkas bendro tarp vyriausybės, nevyriausybinių organizacijų ir opozicijos partijų požiūrio. Visi pasisakė už tai, jog būtina atkreipti dėmesį į moteris tam, kad būtų e, sukuriama lyčių lygybė Turkijoje ir kad būtų siekiama išnaikinti e, smurtą lyties pagrindui ir taip pat apskritai ginti moteris. Žiniasklaida vadina labai svarbu vaidmenį siekiant tokio mentaliteto pasikeitimo Turkijoje. Toks pasikeitimas pirmiausia galėtų būti įgyvendintas, pirmiausia sukuriant atitinkamą mechanizmą, taip pat e, iškeliant atitinkamus pavyzdžius mergaitėms ir berniukams Turkijoje, e, parengant pavyzdžiais sėkmingai veikiančias moteris ir Taip pat siekiu įtraukti ir vyrus į šį suvokimo transformacijos procesą. Aš manau, jog turėtume renkti kampaniją tam, tam kad būtų sukurtas taip vadinamasis lyčių alijansas bei civilizacijų alijansas. Būtina sutelkti Turkijos vyrus ir moteris tam, kad būtų sukurta lygybės pagrindų veikianti visuomenė ateities kartoms. Štai koks yra mano pranešimas, dabar laukiu jūsų reakcijų ir tikiuosi, jog ir toliau bendradarbiausime šiuo klausimu. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar siūlau pradėti diskusijas. Pane Gudusetska, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Um. Mm, taip, mano pavardė sudėtinga, jie nelengva ištarti teisingai. Kaip ten bebūtų, gerbiami kolegos, žinome, kad, kad e, moterų padėtis Turkijoje ilgai negerėjo, tačiau moteris vis dėlto tampa smurto aukomis ir e, sudėtinga sukovoti su fenomenu, kuris visuomenė yra priimtinas. Vis dėlto tikimės, kad bus e, nustatytos griežtos bausmės smurtautėms prieš moteris. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną atvejį, kuris galbūt leistų pasiekti proveržį kovojant su vadinamais gar, garbės žudimais. Celijo Ošen 18 metų mergina buvo nužudyta savo brolio, nes ji ištekėjo, nes negavusi tėvo leidimo. Na, o kai e, santoka iširo, ji norėjo sugrįžti namo ir visa šeima sėdėjo svetainėje, kai brolis ją kaiminė kambaryje žudė. E, policija suėmė tik tais patį, e, net ne vien tik tais broli, kuris ją nužudė, bet visą ir visą šeimą. Ir tikiuosi, kad kovant su tokio pabudžio smurtu, tai bus proveržis. Neretai e, tie tikrieji kaltininkai nenori nužudyti artimuosius, tiesiog jie patiria tokį didelį visos šeimos spaudimą, kad jie yra priversti tai padaryti ir savotiškai tie nusikalti yra patys aukus. Kaip ten bebūtų, dėkoju poniai Boskurt už e, labai įvairiapusį ir kompleksišką pranešimą. Ypač teigiamai vertinu tas jūsų pranešimo vietas, kur e, Turkija raginama užtikrinti moterų apsaugą nuo smurto ir aktyviai su juo kovoti. Turkijoje yra neseniai pakeistas atitinkamas įstatymas ir labai svarbu tai, jog būtų atsisakyta mm, priverstinių santokų tradicijos. Svarbu, kad moteris turėtų galimybę patys šios pasirinkti savo sutoktinį. Reikia atvirai kalbėti ir apie garbės žudimus, nes šitokios nusikaltamos veikos vykdomos dėl didelio visuomenės spaudimo. Kitas svarbus dalykas yra švietimas. Svarbu, kad daugiau mergaičių eitų į mokyklas ir būtų kovojama su neraštingumu. Taip pat svarbios yra ir visuomenės samoningumo didimo kampanijos, būtų įveikti su moterimis susiję stereotipai, kurie vis dar gajus visuomenėje ypatingas vaidmuo tenka mokyklai švietimui. Taip pat reikėtų labiau išryškinti moterų darbo rinkoje problematiką. Moteris turi turėti galimybę gauti darbo vietą, Ir jeigu norime, kad moteris suvaidintų svarbesnį vaidmenį ekonomikai, reikia jas įgalinti, tai padaryti, pavyzdžiui, per mokymą, švietimą. Yra, pavyzdžiui, atitinkama moterų verslininkių programa ir tokios programos yra tikrai labai svarbios, siekiant pagerinti moterų padėtį visuomenėje. Dėkuoju, sako pirmininkas. Dabar ponia Maisner. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Esu iš Vokietijos, kur yra daug turkų, neretai jie, tai jau trečia turkų karta, pas mus turkiai sudaro didžiausią migrantų dalį. Ir daugelis turkų jau permė vakarietišką mąstyseną ir šeimose moterų padėtis tokia pat kaip ir e, europietiškose šeimose. Tačiau vis dėlto ir uh, E, tarp turkų gyvenančių Vokietijoje vis dėlto laikomasi stereotipų dėl moterų padėties šeimoje, jų teisų ir nuolat tenka skaityti antraštės apie garbės nužudimus Vokietijoje, tačiau nors tai su garbe visiškai nesusiję. Uh, netgi priešingai, tiesiog moteris yra žinoma, žudoma šeimoje. Ir turkai patys smerkia šį fenomeną, bando su juo kovoti, tačiau e, vis dėlto išlieka. Mm, e, Išlieka e, nusistatymas, kad tai manoma ir galima daryti, ypatingai kaimo vietovėse aštri ši problema. Taigi mes jeigu galvome apie Turkiją kaip naują valstybę narę, tai tikrai turime aktyviai kalbėti apie moterų teisų padėtį ir moterų padėtį Turkijoje. Ir galbūt vakarinė Turkijos dalyje padėtis nėra bloga, tačiau E, rytinė dalyje tikrai toli gražu nėra ideali. Taigi dėrybose su Turkija turime ypatingą dėmesį teikti moterų padėčiai. Ir, pavyzdžiui, galėtume pasakyti, kad Turkija galės prisijungti prie ES, jeigu bus labai gerbiamos moterų teisės, jeigu bus iš tikrųjų užtikrinta kad moteris bus traktuojamas lygiai, ne vien tik tais pradinėse mokyklose moteris turės, mergaitės turės vienodas teisės, bet ir toliau mokymosi procese universitetuose. Ir aš manau, kad ES turėtų aktyviai skatinti Turkiją tai daryti. Ir aš manau, kad traktuodami Turkiją kaip partiją šioje srityje galėtume pasiekti nemažai. Beje, Turkijoje jau egzistuoja ES lėšomis finansuojami projektai skirti šiam tikslui, tačiau Turkija nedaug prisideda prie šių projektų finansavimą. Turime raginti Turkiją padaryti daugiau, nes mūsų manimo šios investicijos yra būtinos tam, kad būtų pagerinta moterų padėtis Turkijoje ir Turkijos vyriausybė turėtų čia nešti savo didesnį indėlį. Puikus pranešimas, ponė Boskurti viską puikiai nušvietė, nes iki lankėsi Turkijoje Turkijoje susipažino su padėtimi vietoje, taigi milžiniškas atliktas darbas. Taigi daugam pranešime pritariu, iš tikrųjų turime imtis veiksmų tam, kad būtų pagerinta moterų ir mergaičių padėtis Turkijoje. Pirmininkas, dėkoju. Pane Papadopolis, prašau. Sorry. Thank you very much. Ačiū pirmininkė. Labai atidžiai perskaičiau pranešimą. Manau, pane Boskurt iš tiesų e, labai pasistengė surašyti tai, kokio virsmai vyksta Turkijoje, jos e, teisėje. Ir e, iš tiesų gera mintis išsiaiškinti, kas vyksta šioje srityje. Prievartinės e, vedybos, neteisėtas moterų įkalinimas, garbės nužudimai e, jau, jau e, du dešimtmečius mane du, dirbau ir Europos e, taryboje ir turėčiau pasakyti, kad nepaisant pranešėjos optimistinio požiūrio, reikėtų akcentuoti šiame pranešime štai, kad neužtenka gerų teisės aktų, kas svarbu yra, yra teisės aktų įgyvendinimas o nesu e, tikra, kad kalbant apie gyvenimą, Turkijos e, e, valdžia būtų pasistumėjusi, nes, nes iš tikrųjų, kalbant apie nusikaltimus padėtis labai prasta yra, prieš moteris labai daug smurtaujama, prievartinės vedybos na, iki šiol tebėra organizuojamos, verčiamos tiekėti mergaitės, kurios yra 13-14 metų, tai tai reikėtų įtraukti pranešimą. Moterų neraštingumas, milijonų moterų neraštingumas, ypač kurdų kilmies, tai yra faktas ir niekas negali to paneigti, lygiai taip pat kaip ir moterų skurdas skurdo. Prieš e, kelias metus arba tiksliau pastaraisiais metais lankiausi tu, Turkijoje kaip e, tarp parlamentinės delegacijos narė ir girdėjau, ką apie tai sako taip pat ir e, moterų asociacijos ir kurdų asociacijos ir su visa pagarba norėčiau pasakyti, kad neužtenka susitikti Turkijoje su pareigūnais, reikia susitikti su moterų asociacijos atstovais su susijusiais žmonėm, reikia išgirsti eilinių moterų balsus ir kalbant apie galimybę gyti geresnį išsilavinimą. Taip iš tiesų čia yra paminėta, kad Iš tiesų, e, pradinio išsilavinimo, vidurinio išsilavinimo lygyje yra poslinkio, kaip yra su tretiniu išsilavinimu, kiek moterų turi universitetinį išsilavinimą ir iš tikrųjų baigusio savo universitetą, kokius darbus jau gali dirbti. Na, o kalbant apie prieglaudų e, skaičių, e, tai manęs netenkina, nes pagal Europos tarybą vieną prieglaudą turėtų tekti 50 tūkstančių žmonių ir iš tikrųjų turint galvoje, kad Turkijoje gyvena milijonai, tai tų prieklaidų nepakanka. Aš e, norėčiau, kad situacija būtų e, geriau aprašyta, e, teiksiu labai daug pakeitimų dėl šio pranešimo, nes manyčiau, kad reikia nepamiršti to, kad ponios Oimen pranešime buvo pasakyta. Uh, Ir e, aš esu prieš 23 skyriaus atidarimą dėrybose su Turkijoje, tai politinės klausimas, turbūt žinote, kad kai kurie, e, kai kuriuose skyriuose dėrybos neperės į kitą E, etapą, nes Kipras e, blokuoja dėrybas, e, dėl kitų skyrių nebebus deramasi, dėl to, ko dėrybas blokuoja Prancūzija, tai iš tikrųjų žvel, žvelgiant netiesiogiai moterų akimis, ne mūsų darbas kaip komiteto būtų čia pradėti dėrybas pagal atskirus skyrius, nes tai politinės klausimas, kuris turės pasiekmių. Ir aš esu labai prieš dėrybų pradėjimą dėl mano minėto uh, aštuntas skyriaus. Ačiū, pane Kosta. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aišku, turiu e, pripažinti, kad pane Botskurt parengė labai įdomų pranešimą. Na, ji, be kita ko, susitiko su daugeliu žmonių Turkijoje. Tai yra geras metodas renkti pranešimą. E, tokiu būdu neapsiribojama vien tik tais abstrakčiais pasvarstymais, iš tikrųjų pasirenkamas toks pragmatiškas, praktinis požiūris. Na ir dabar pasirinktas laikotarpis iki 20 metų ir politinių požiūrių tai svarbus laikotarpis. Na, dabar norėčiau atkreipti dėmesį į tris aspektus. Manau, kad reikėtų įgalinti Turkijas labiau įsitraukti į stis darbą tarp Turkijos ir ES. Ir, pavyzdžiui, Turkijoje yra įvairaus pobūdžio problemų, kaip, pavyzdžiui, jaunuolių judumas, jų e, profesinis rengimas, švietimas. Tadgi, manau, Europos parlamentas turėtų e, patikrinti, ar į šias partnerystės įtraukta pakankamai moterų. Jeigu užtikrintume tinkamą moterų dalį, galima būtų keisti ir mąstyseną Turkijai bei užtikrinti didesnį moterų dalyvavimą. Aš taip pat lankiausi Stambule, dalyvau viename susitikime. Na ir e, moterų reikalų ministrė buvo susitikusi su nevyriausimis organizacijomis ir vietos valdžios institucijų atstovais. Na ir dabar iš tikrųjų moterų įtaka nevyriausybės organizacijų vietos valdžios institucijos yra daug didesnė. Taip pat nemažai moterų politikoje, tačiau šios moteris yra susirūpinusios, nes e, joms susidaro įspūdis, jog ES nesielgia su jomis solidariai, taip pat ir viešoji nuomonė jų nepalaiko. Taigi turime pakeisti šį požiūrį ir siekime, kad būtų Turkijoje nustatyti griežtesnį lyčių lygybės standartai, tačiau kitą vertus turėtume tas moteris uh, paremti uh, nevertintkime jų mokykloje kažkaip rašydami pažymis, o paremkime jas ir tokiu būdu bus užtikrintas aukštesnis e, demokratijos lygis Turkijoje, labiau traukiant į šios procesus moteris. O dabar dėl darbo rinkos ir um, paslaugų. Labai nedaug e, Turkijos ūkėje dirba uh, moterų taip pat trūksta viešų paslaugų, kaip, pavyzdžiui, vaikų, vyresniamžiaus žmonių priežiūra. Taip pat moteris turėtų gauti daugiau galimybių dirbti pusę etato, gauti atitinkamas viešasias paslaugas. Tačiau, kaip sakė ponė ponė Budopolis, tai yra susiję ir su nepakankama švietimo pasiūla. Ekonomika E, Turkijoje vystosi labai sparčiai. Ir keistoka, kad šios spartočios raidos akivaizdoje moteris nėra pakankamai įtraukiamas, nepasikankama pasiūla mokyti, šviestis joms. Dar vienas dalykas. Aš manau, kad į pranešimą reikėtų daryti, įtraukti nuorodas ne vien tik tais į priverstinės santokas bei ir garbės žudimus, bet ir į religinę tikėjimo įvairovę. moteriams, nemusulmonėms sudėtinga ištekėti už e, kitos, kito tikėjimo vyro. Jos yra persiekiamas. Arba teisingiau čia tikriausiai turime galvoje sunkumai, su kuriais turėjo musulmonės bandydamas ištekėti už kito tikėjimo vyro. Taigi, mm, iš tikrųjų, dar daug ką reikia nuveikti. Dėkoju, sako pirmininkas, ponia Prats. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikyti ponę Boskurt, nes nes aptardami jos pranešimus galėjome surinkti labai įdomias diskusijas apie mūsų politinę atsakomybę šioje srityje, bet dabar nepadėti ir panašiai. Aš manau, kad šis pranešimas parengtas labai laiku, nes Turkija yra šalis kandidatė. Ir žengdama link narystės ES Turkijos turės daugybę problemų, todėl turėtume pagalvoti, koks vaidmuo šiame kontekste tenka moterims ir kaip moterų vaidmuo atsiliepia e, Turkijos demokratizavimui. Bei, nes visą tai yra susiję ir su uh, tokio, tokiais svarbiais dalykais kaip pagrindinės vertybės. Ir mm, neretai nesilaikoma tų pagrindinių vertybių, įskaitant ir moterų teisę, todėl turime atkreipti dėmesį į tai, kad Turkija žengdama link narysės ES įsipareigojo laikytis tarptautinės teisės, o taip pat pagrindinių ES nustatytų principų. Na ir arabų pavasario kontekste Turkija galėtų prisimti tokį pavyzdinį vaidmenį kitą savaitę kartu su kitais kolegomis vyksime į rinkimų stebėjimo misiją Turkijoje. Na ir turint galvoje būsimus tunis, e, rinkimus Tunise, Turkija taip pat galėtų suvaidinti uh, pavyzdinį vaidmenį. Ir beje, pavyzdžiui, e, Tunise moterų teisės įtvirtintas konstitucijoje, ko dar nėra padariusi Turkija. Ir aš manau, kad Turkija galėtų e, siūsti signalą arabų pasauliui, pavyzdžiui, raginami šias šalis modernizuotis ir užtikrinti moterų teisų laikymas. Aš manau, kad Turkijai tenka ypatinga užduotis ir ypatinga atsakomybė. Taigi, kaip ten bebūtų, ponė Baskurt e, parengė įdomų pranešimą, kuriame nušviesta dabartinė padėtis ir siūloma tai, ką reikia daryti. Na, nenoriu kartoti to, ką sakė kolegos. Iš tikrųjų svarbu, kad egzistuotų įstatymai, jie būtų patvirtinti ir svarbu, kad jų būtų laikomis. Tik kai yra patvirtinamas įstatymas, tai tai jau yra svarbus žingsnis. Na ir dėl skirtingų pažiūrų įsiskiria nuomonės Turkijos nacionalinėje asamblėje. Taigi, jeigu buvo tvirtinamas įstatymas, tai yra labai e, sveikintas dalykas, tačiau kitas dalykas yra įstatymo gyvenimas ir jeigu jis stringa, tai reikėtų pasižiūrėti E, kokios egzistuoja kliūtis, ar, pavyzdžiui, švietimo sistemoje egzistuoja kliučių, ar teisingumo sistema netinkamai veikia. Taip pat ir pilietinė visuomenė turi būti informuojama apie moterų teisės. Aš manau, kad reikėtų pasižiūrėti konkrečias problemas ir paieškoti sprendimų. Taip pat būtų įdomu sužinoti, ar Europos komisija stebi, ar kaip yra įgyvendinamos atitinkamos programos Turkijoje, koks yra bendradarbiavimas su Turkijos valdžios institucijomis įgyvendinant šias programas. Aš manau, kad e, Europos komisija turėtų įvertinti padarytą pažangą ir, ir rezultatus. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, koks vanduo tenka vai, valstybė šiame kontekste, bažnyčiai, tikomi bendruomenėms ir jos vaidina vaidmeninę ir turėtume pagalvoti, kokį vaidmenį galėtų suvaidyti bažnyčia, bandant užtikrinti pasaulietiškų įstatymų tvirtinimą ir įgyvendinimą. Na, jūs sakėte, kad bažnyčia taip pat rūpnasi geresnė e, lyčių lygybė. Bet aišku, tai yra čia vidiniai Turkijos klausimai. Na, o mes turėtume neapsiriboti vien tik tais teigiamais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, moteris mm, ekonomikoje, moksle. Uh, Tai paprastai yra didžių miestų gyventojus, kurios veik, dirba ir veikia šią srityje, tačiau nepamirškime ir kaimo vietovių, ir, pažiūrėjau, moterų teisų padėties e, Kurdistane arba kaimo vietovėse. Ir šalis kandidatė turi pasirūpinti, kad E, būtų užtikrintos moterų padėtis visoje šalies teritorijoje. Kaip ten bebūtų, dėkoju pranešėjai už pastangas, už sudėtą darbą ir manau, kad tokiu būdu siunčiame e, teigiamą signalą, e, signalą siemą su svarbiu turiniu, nes Turkija juk yra šalis kandidatė. Dėkoju, ponė Matera. Grazie, prezidente. Come già la relatrice ha sottolineato. Ačiū pirmininkė. Kaip pranešėja jau uh, sakė ir kaip e, išsamei pabrėžė kiti kolegos, e, kas akivaizdu, kad moterų padėtis Turkijoje tikrai nepage, nepagerėjo. Uh, Jei pažvelgtumėm į pribloškiančius faktus pateiktus e, devintųjų pranešime, e, tai akivaizdu e, atlyginimo at, atotrukės pagal tai Turkija užima 29 vietą iš 134 šalių. Vienas Tik vienam procente savivaldybių merės yra moteris. Kalbėjausi su kolege Boskurt rengusią pranešimą. Ji labai atsakingai atliko šitą darbą, labai aktyvius ryšius palaiko su moteriam Turkijoje, tačiau galbūt reikėtų pagalvoti apie tokį sprendimą e, kvotos moteriams e, rinkimų sąrašuose. Reikėtų galvoti apie geriausią praktiką. Pavyzdžiui, e, kokie sėkmingi rinkimai įvyko Lenkijoje į rinkimų sąrašus, ten buvo įtraukta daug moterų dėl kvotų, kaip tik tai skirtų moteriam. Aš manau, kad tai yra e, svarbu ir Turkija. Būtų e, svarbu įtraukti daugiau moterų į Turkijos politiką, kadangi vienas e, procentas iš tikrųjų priblaškiantis skaičius ir tai rodo, kad kad politikoje moteris Turkijoje nedalyvauja, ypač savivaldos lygmenyje. Ačiū, pane Thompson. Norėčiau padėkoti ponė pranešė už parengtą pranešimą. Na ir man staro įspūdis, kad mūsų komitete neretai giriame galbūt ne visai pagristai pranešimo kokybę, tačiau šiuo atveju pranešimas tikrai puikus, nepriekaištingas, ponė pranešėjai išdėstė savo nuomonę ir ji vyko į Turkiją, taigi jie atliko tikrai puikų darbą. Ir aš manau, kad turint galvoje dėrybas Turkijoje, mm, šis pranešimas ir šis klausimas yra labai svarbus. Na ir turime kalbėti apie šias aktualiausias moterų problemas Turkijoje, kaip pavyzdžiui, priversnės santokos. Žinome, kad ši problema egzistuoja Ir su šia problema turime ir tose šalyse, kur yra didelis e, turkų migrantų skaičius. Taigi, ko, svarbu kovoti su šia problema. Na, taip pat reikia atkreipti dėmesį ir pažangą, kurią padarė Turkija, užtikrindama moterų teisės. Pavyzdžiui, nedaugelėje ES šalių universitetas yra moterų kvotos. O Turkija tokias kvotas turi. Taigi turime, galime pasimokyti iš Turkijos ir atitinkamų jos įstatymų. Kiti pranešime minimi dalykai būtų štai kokie, kaip kad e, policininkų apmokymai. Aš manau, kad e, Ir šioje srityje galėtume pasimokyti iš Turkijos ir atinkamų jos teisės aktų. Susirūpinti verčia moterų dalyvavimas. Taip yra nustatytos kvotos, kaip jau minėjau, bet būtų įdomu atsižvelgti į tai, kad moteris neaktyviai dalyvauja profsąjungose, jų trūksta. Kyla klausimas, kodėl? Nes pavyzdžiui, E, priešingai nei pas mus Danijoje, Turkijoje daugelis e, dalyvauja e, darbdavių asociacijose, o tarpu, tuo tarpu Turkija 40 procentų darbdavių asociacijose yra moteris. Nes Turkijoje ne vien tik vis daugiau moterų studijuojančių universitetuose, tačiau vis dar daugiau moterų verslininkių. Taigi, manau, kad Turkijoje yra daug moterų verslo modelių ir tai tikrai įdomu, tai turime atsižvelgti. Taigi, aš manau, turint galvoje Turkijos stojimą, reikėtų atsižvelgti visus aspektus, taigi dėkoju pranešėjai iš, iš atliktą darbą. Dėkoju dabar, ponia Klas. Yeah, dėkoju, ponia pirmininkė, dėkoju, ponia pranešėjai, už pranešimą. Ir jeigu ne dabar, tai kadagi tinkamas metas parengti tokį pranešimą. Todėl e, dabar turėtume rimtai griepti problemų vragų, aiškiai ją įvardyti. E, mes kalbame apie šalį kandidatę, kalbame apie tai, kad vyksta dėrybas su šia šalimi. Na ir tikrai net netinkama belgtis pernelyg nuosaikiai ir diplomatiškai šiame kontekste. Taigi, skaitant šį pranešimą, man kila klausimas dėl kai kurių dalykų, ar nesilgėme pernelyg nuosaigiai ir diplomatiškai. Ir ar kitų šalių atveju nebūtume daug gritištesni. Taigi aš mūsų, manau, kad būtent mūsų komitete turime kelti šį klausimą ir turėtume kritiškiau vertinti Turkiją. Pavyzdžiui, aštuntas punktas. Ten e, Turkijos vyriausybė yra raginama mot, smurto prieš moteris atveju e, būti visiškai netolerantiškai. Tai neturėtų būti raginimas, tai yra tiesiog e, esminis dalykas. Mes tiesiog griežtai smerkime bet kokias smurto apraškas prieš moteris. Taigi aš manau, kad galėtume daug kas formuoti konkrečiau ir grįžčiau. 13 punktas. Turkijos vyriausybė yra raginama uh, bausti už priverstinę santokas, už priversinį, bausti priverstinį sutuokimą. Bet čia vėlgi pasigendu nuorodų į švietimą ir į mokyklas turime susitelkti ne vien tik tais į moteris, nes jeigu norime lyčių lygybės, tai reikia mokytis, mokyti ir berniukus, vyrus, jaunuolius. Bet kasgi juos apmokys auklės, jeigu tėvas yra patriarchas ir šeimoje niekas nesikeičia, auklėjimas išlieka toks kaip prieš kartų kartas. Taigi galbūt kažkur reikėtų pasakyti, kad e, mokyklose reikia berniukus ir mergaites e, mokyti apie lyčių lygybės klausimų, auklėti juos lygiai. E, ir tik tais, jeigu mokyklų mokymo planuose atsispindės tokie dalykai, tik tuomet pasieksime rezultatų ir po to jau nebeišliks priversinių santykių kaip problemos. Nes e, aš kaip moteris galėčiau įsivaizduoti, kad jeigu šeima nusprendė, kad aš turiu kažką, už kažko ištekėti ir nenoriu tą daryti, paduoti teis, šeimą mano teismą yra labai sudėtinga, taigi reikėtų jau prieš tai atlikti šviečiamą į darbą. Ir aš manau, kad būtent šiame kontekste Europos moterų reikalų komitetas turi čia atsakomybę ir užduoti įvardyti viską tikraisiais vardais ir suformuoluoti daug ką griežčiau. Ačiū. Okej, okay, jag vill tacka för alla... Dėkoju. Dėkoju visiems už įdomų indėlį į diskusijas ir prieš suteikdama žodį poniai Boskurt. Prieš tai pap, suteiksiu galimybę pasisakyti ponui Makrai iš Europos komisijos. Prašau. You, you, Chairman, Ačiū pirmininkė, labai rytą visiems klausimas svarbus, galvojant apie Turkijos narystę Europos Sąjungą, tai svarbu ir kalbant apie tai, kaip Turkija suvokiama ES valstybėse narėse. Šiuo požiūriu norėčiau pasakyti, kad bendrai paėmus pritarėme analizai, e, kurią pateikė pranešime ponia Boskurt e, keturiais pagrindiniais klausimais. Tai yra e, sritis, kur reikia dirbti Konkrečiai tai būtų užimtumas, visų pirma, antra išsilavinimas, trečia politinis atstovavimas ir ketvirtas smurtas prieš moteris. Mm, diskusijos buvo labai gyvos, tai labai pozityvu. Šios klausimus nelengva spręsti Tam reikia laiko, taip pat reikia nepamiršti ir dinamikos. Ir šiuo požiūriu manome, kad pranešėjos parengtas pranešimas bendrai, bendrai paėmus vėlgi pripažįsta tai, kas pasiekta. Kita vertus, įvardyjimos yra sritis, kur Turkijos valdžia, Turkijos pilietinė e, visuomenė suinteresuotos šalės turi dėti daugiau tvarių pastangų, kad uh, E, teisės aktai taptų e, politinė ir socialinė e, tikrovė, tai yra būtų įgyvendinti. Jeigu bus konkrečių klausimų, tai galėsiu vėliau prie to grįžti, bet dabar kol kas tiek. Dėkui. Pane Papadopalo, turiu klausimą komisijos atstovui. Nežinau, ar tinkamai buvo išversta, tačiau jūs sakėte, kad e, nelengva spręsti klausimus. E, aš kalbėjau labai konkrečius klausimus. E, priverstinės moterų santokos, labai jaunų moterų santokos ir duomenys yra rekordiniai Turkijoje dėja statistikos nėra, tačiau Europos e, tarybos ataskaitose yra labai daug dalykų, yra, kurie yra užfiksuoti. Ir gal paaiškintumėt, kodėl nelengva spręsti šios klausimus. Tai, tai tai klausimai, kurie, kurie stebimi daugybę dešimtmečių. Todėl labai svarbu, kad komisija užimtų labai griežtą poziciją. Jeigu matėte panios Omen pranešimą na, pernai ir. Ir užpernai, tam skirtos ištisos pastraipos. Ir jeigu mes neužimsime tvirtos pozicijos ir uh, nesimsime griežtų solidarių veiksmų, tai tais klausimais dar kalbėsime ir ateinančius dešimtmečius. Tai neteisinga ir jeigu norime, kad Turkija stotų Europos Sąjungą, Turkija turi uh, dėkti uh, dėkti pokyčius, ji turi įgyvendinti savo apžiūros įsipareigojimus ES, o mes nematome, kad būtų kažku, kažkurie tai įsipareigojimai būtų uh, įgyvendinti uh, politinių lygmenių, jie turi pripažinti vieną valstybę narę, mano šalį Kibrą to nepadarė. Tai ir kitų dalykų nepadarė pagal savo įsipareigojimus. Tai, tai e, kodėl jūs galvojate, kad jeigu bus pakeisti teisės aktai, Turkija padarys tai, ką privalo padaryti, kad taptų ES narė? Aš norėčiau labai konkretaus atsakymą. Ponas Makrydės. Ačiū. Ačiū už užduotą klausimą. Patiksiu pavyzdį. Yra įstatymas skirtas šeimos apsaugai, patvirtintas 98 metais, 7-aisiais įstatymas buvo pakeistas, išplečiant taikymo sritį, gyvendinimo sritį. Dabar laikraščiuose skaitom, kad tas įstatymas vėl bus keičiamas, vėlgi išplečiant taikymo sritį. Ir aišku, mes e, nagrinėsime, kokie tie pakeitimai. Uh, Kodėl nelengva spręsti pagrindinius klausimus? Tai e, todėl, kad neužtenka patvirtinti teisės aktus ir juos įgyvendinti admini, administraciškai ir uh, užtikrinti gyvendinimą per teismų uh, sistemą, tai taip pat yra ir socialinis procesas ir jis neįvyks per naktį. Kaip tik tai todėl aš ir sakiau, kad reikia nepamiršti dinamikos, reikia skatinti tą procesą, skatinti visas Turkijos suinteresuotose šalis, kurios nori pokyčių. Turime e, skatinti bendradarbiavimą valdžios institucijų su pilietinė visuomenė, turime skatinti bendradarbiavimą parlamente, kad būtų pasiekta rezultatų kaip įmanoma greičiau. Taip, vykdome padėties Turkijoje stebėseną. Manau, jog turime labai uh, aiškiai įvardyta, e, kokie poslinkiai įvyksta kasmet pažangos ataskaitose. Kita ataskaita netrukus bus E, pas, paskelbta ir stebime, kokia e, moterų lyčių lygybės padėtis Turkijoje. Ta, Tačiau tą aš ir turėjau galvoj, kad neužtenka patvirtinti teisės aktų, kalba neina tik tai apie administraciją, apie teismų sistemą, kalba eina apie socialinę mentaliteto transformaciją ir manau, kad pane Boskurt šį klausimą kaip ir tai ir kelia savo pranešime. Dėkuoju. Tack för det och eh, då vill jag avsluta. Dėkuoju. Ir dabar pabaigai dar sėki sutiks žodį poniai Boskort ir jie apibendrins diskusijų rezultatus. Uh, all, I... Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų paramą ir pastabas. Norėčiau pakomentuoti kai kurius kolegų paminėtus klausimus. Džiaugiuosi dėl to, kad remiate netoleravimo politiką. Manau, jog tai yra svarbiausia siekiant kovoti prieš smurtą moterų atžvilgių. Mano pranešimas iš tikrųjų ir yra susijęs ne su teise, o su tuo, kaip įgyvendinti šias priemonės praktikoje tam, kad tai taptų realybė. Manau, kad iš mano pranešimo yra visiškai aišku, kad vadinamųjų garbės nužudimų klausimas, kurį paminėjo du kolegos, manyčiau, turėtų būti konkrečiau apibrėžiamas pranešime. Galbūt reikėtų paskirti atskirą pastraipą kartu su kolegomis, kurie minėjo šį klausimą šiame pranešime. Toliau ponia Maisner paminėjo kitą klausimą Ir būtent dėl šio klausimo aš konkrečiai ir buvau susitikusi su, fina, su finansų ministru, kadangi dažnai, žinoma, mes galime sukurti tiesiog fantastiškas strategijas, tačiau praktikoje galime nieko nepasiekti. Taigi, finansų ministras mane patikino, kad kuomet bus reikalingos lėšos, ypač siekiant kovoti su smurtu, jos bus skiriamos. Manau, jog svarbu tai pabrėžti. Būtent šiuo metu Turkijoje yra labai tvirta tendencija kovoti su smurtu. Tai matome ne tik iš Europos pusės, žinoma, mums tai yra esminis dalykas, tačiau jau ir pati Turkijos visuomenė jau yra nebepatenkinta visiškai smurtu ir yra pasiryžusi su juo kovoti. Ta būtina turėti omenyje. Toliau kalbant apie švietimą, išsilavinimą. Apie tai mes kalbame ne tik kalbėdami apie švietimą universiteto lygyje, tai minėjo Brita. Universitetuose iš tikrųjų daugybėje fakultetų yra daugiau netgi moterų negu vyrų. Tačiau problema yra profesinis mokymas. Matome, kad Turkijoje yra matomas trūkumas ne tik moterų, tačiau taip pat ir vyrų švietimo profesinio išlavinimo srityje. Būtent tai turėjau omenyje, tačiau savo pranešime to nepaminėjau dėl vietos trūkumo. Tačiau moterys, pavyzdžiui, kurios gyvena prieglaudose, aš lankiausi daugybėje prieglaudų ir tos moterys man sakė, mes norime dirbti, norime stovėti ant savo pačių kojų tam, kad galėtume išlaikyti savo vaikus. Ir mes norime išmokti profesijos tam, kad galėtume dirbti. Šiuo metu jau yra vykdomi projektai, Tačiau, žinoma, juos dar reikėtų plėsti tam, kad pačios moteris galėtų savo padėti, kadangi priklausomybė nuo vyro yra esminis dalykas. Ir mums būtina pagerinti tokią padėtį, kad galėtume iškirsti kelią smurtui. Toliau savo pranešime aš taip pat e, aiškiai parodžiau, jog būtina įsteigti daugiau prieglaudų Turkijoje ten, kur yra daugiau negu 50 tūkstančių gyventojų, turi būti bent viena prieglauda, tačiau kol kas dar taip nėra. Kalbėjausi apie tai su teisingumo ministru bei vidaus reikalų ministru ir jie pasakė, jog dabar bus priimtas atitinkamas įstatymą lydintysis aktas ir bus steigiamos tokios prieglaudos, kadangi uh, atsižvelgiant į Turkijos gyventojų skaičių, turėtų būti apie 200 tokių prieglaudų, o kol kas to nėra, taigi dar yra daug ką nuveikti šiuo klausimu. Toliau kalbant apie 23 skyrių, manau, jog tai yra esminis dalykas. Kodėl? Dėl esminių pagrindinių vertybių. Jeigu mes norime dirbti su Turkija ir turėti čia tam tikrą svorį, būtina kalbėti apie pagrindinės vertybės. Uh, Šis, dėl šios skyriaus kilo problemų ne dėl kitų dalykų, dėl ko galbūt buvo gauta netinkama informacija, tačiau dėl Kipro pasipriešinimo. Moteriams būtina užtikrinti pagrindinės vertybės ir manau, jog mano pranešime tai yra ypač pabrėžiama. Toliau kalbant apie moterus, moteris politikoje, apie tai kalbėjo Kosta ir Matera. Taip, Tai yra labai svarbu. Praėjusiuose rinkimuose buvo 14 procentų moterų, tačiau tai turėtų būti daugiau negu 20 procentų. Ir susitikimai su Europos moterimis čia galėtų padėti. Toliau kita kolegė paminėjo labai svarbų klausimą, būtent kalbant apie e, Turkijos moteris, kurios galėtų tapti pavyzdžiais arabų šalių moteriams. Aš tai visiškai remiu. Tokiu būdu galėtume pagerinti moterų padėtį tose šalyse. Brita Thompson taip pat minėjo prievartinių santokų klausimą. Manau, jog, kalbant konkrečiai, prievartinės santokos jau ir dabar yra draudžiamos Turkijoje, tačiau kol kas tai nėra įtvirtinta baudžiamajame kodekse. Ir šiuo metu yra rengiamasi tai įtvirtinti baudžiamojoje teisėje. Manau, jog tai yra tikrai teigiamas žingsnis pirmyn, aš jums visiškai pritariu. Ir kalbėdamasi su NVO išgirdau, kad pavyzdžiui viena mergina buvo verčiama susituokti su vyru, ją vertė jos šeima, ji to nenorėjo. Ir vėliau ji sužinojo, kad jos vietos bendruomenėje e, vyko kursai ir tose kursuose jie sužinojo, kad tai yra neleidžiama. Tačiau tik po tos santokos jie tai sužinojo, dėl to kreipėsi į teismą ir teismas e, nusprendė, jog tokia santoka buvo prievartinė. Taigi tai sužinojusi dar prieš santoką visgi ji pasakė savo tėvams, e, žinote, jog tai yra draudžiama, ar jūs norite, kad vėliau aš kreipčiausi į teismą. Taigi būtina ne tik e, imtis baudžiamųjų priemonių, tačiau taip pat ir informuoti moteris apie jų teisės. Tai yra labai svarbu. Būtina atkreipti į šį klausimą dėmesį Turkijoje. Moteris turi teisės, tačiau iš tikrųjų jos nežino, kokias teisės jos turi. Toliau profesinės sąjungos kelia susirūpinimo taip pat. Turkijoje labai sunku moteriai tapti profesinės sąjungos nare. kadangi taip pat ir įvairovė profesinėse sąjungose dar neegzistuoja lyčių atžvilgių. Kalbant apie švietimo klausimą, čia taip pat buvo minimas berniukų švietimas, auklėjimas. Savo pranešime aš taip pat kalbu apie tai, jog reikėtų įtraukti tiek mergaitės, tiek ir berniukus į tokią ugdymo strategiją ir būtent tai aš ir turėjau omenyje kalbėdama apie lyčių alijansą. Vyrai ir moteris turėtų dirbti kartu tam, kad pasiektų mąstymo pokyčių. Taigi švietimo srityje būtina atkreipti didelį dėmesį taip pat ir berniukams, auklėjant juos apie lyčių lygybę. Taigi tiek norėjau pasakyti. Toliau tikiuosi sėkmingai bendradarbiauti su kolegomis ir lauksiu jų su pastabu. Ačiū. Okay, uh, okay, please. Very, very short. Labai trumpas pakoregavimas. Dvidešimt trečias skyrius nėra dvišalis klausimas, kadangi Turkija ir Kipras nevysto dvišalių santykių, Turkija nepripažįsta Kipro, uh, Taigi ten vyksta diskusija ir nėra tokių dvišalių santykių. Tai yra ES ir 27 valstybių narių klausimas, o ne Kipro ir Turkijos klausimas. Tiek norėčiau paaiškinti, kadangi tokia yra padėtis. Ir mes turime tai patvirtinantį dokumentą iš ES. Taigi šis klausimas nėra susijęs su Turkijos ir Kipro santykiais. Ačiū. E, e, Dėkoju Pone Boskurt už pranešimą taip pat dėkoju ir visiems kitiems diskusijų dalyviams. Mm, perskaitysiu datas, pakeitimus dėl šio pranešimo galima teikti iki mm, spalio 18 dienos 12 valandos. Na, o moterų komitete balsavimai įvyks lapkričio 21-22 antrą dienomis dėl šio pranešimo. Na ir manome, kad 2012 m. sausio mėnesį šis klausimas bus aptariamas plenarinė sesija. Kągi, baigime diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto. Pereikime prie 8 darbo atvarkės punktų. Europos Europinės bendrovės statutas dėl darbuotojų dalyvamo priimant sprendimus. Na ir pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Estrelai, pranešėjai. Obrigada, senhor prezidente. Uh, eh, Trata-se de um parecer destinado. Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas eh, yra skiriamas užimtumo ir socialinių reikalų komitetui, kuris čia yra svarbiausias komitetas. Turėčiau keletą pastebėjimų, penkis pastebėjimus, tačiau manau, jog jie koncentruojasi ties pačiais svarbiausiais dalykais. Kaip žinote, daugelis moterų steigia kooperatyvus tam, kad galėtų atliepti savo socialinius ir ekonominius poreikius. Taip pat tam, kad galėtų patenkinti savo kaip verslininkių poreikius ir tuo pačiu galėtų kurti prekes ir kitais būdais dalyvauti verslo veikloje. Šie koopera, šios kooperacinės bendrovės yra valdomos e, valdybų ir taip pat yra užtikrinama kokybė, solidarumas ir abipusė pagalba. Tai yra šių kooperacinių bendrovių vertybės. Žmonės yra tokių kooperacinių bendrovių esmė. Ir dėl to tokios bendrovės turi demokratiškai nuspręsti, kokią strategiją, kokios strategijos jos imsis tam, kad galėtų pasiekti savo tikslų, ar tai būtų socialinė, ūkio ar kultūriniai tikslai. Kooperacinės bendrovės gali užtikrinti praktinius ir strateginius moterų poreikius. Ir tokios kooperacinės bendrovės gali įdarbinti tiek vyrus, tiek moteris. Vyrai ir moteris veiksmingai dirba kartu, lygiais pagrindais, tokiu būdu, kad kooperacinių bendrovių vadovės moterys, darbuotojos galėtų pagerinti savo gyvenimo kokybę ir tuo pat metu sutaupyti lėšų, kad galėtų nusipirkti būstą ir taip pat galėtų naudoti socialinėmis paslaugomis ir taip toliau. Tai yra teigiama pusė, tačiau visuomet yra ir neigiama pusė. Būtent tokios kooperacinės bendrovės e, yra tiesiog visuomenės e, paviršyje. Dažnai jos atspindi tam tikros visuomenės ypatybės. Taigi vis tiek yra tam tikra diskriminacija moterų atžvilgių tokių kooperacinių bendrovių vadovavimo lygyje, kadangi dažniausiai dominuoja vyrai. Jeigu pažiūrėtume į tokias Europos kooperacinės bendrovės ir į tokių kooperacinių bendrovių statutą, pamatytume, jog turime galimybę skatinti lyčių lygybę, kuomet sprendimai yra priimami tokiuose korporacinėse bendrovėse. Mes siekiame užtikrinti lyčių pusiausvyrą ir mėginti užtikrinti, kad daugiau moterų dalyvautų kooperacinių bendrovių e, sprendimų prieimimo procesuose bei dėrybinėse komandose. Jeigu pasižiūrėtume į Europos kooperacinės bendrovės valstybėse narėse, pamatytume, kad daugiausia tokių bendrovių darbuotojų yra moterys, tačiau vadovybė dažniausiai yra dominuojama vyrų, moteris nėra tinkamai atstovaujamos. Taigi Europos komisija pateik, pateikė užsakymą atlikti tyrimą, ten yra lyginami naujausi duomenys, tam, kad būtų galima geriau suprasti, kiek moterys dalyvauja uh, Europos kooperacinių bendrovių veikloje. Ir savo pranešime raginu Europos komisiją tęsti šį darbą. Kai kuriuose valstybėse narėse kooperacinės bendrovės yra vienos iš svarbiausių gamybos ir paslaugų teikimo srityje. Jos iš tikrųjų yra labai svarbios tam tikrų valstybių narių ekonomikos veikėjos. Kitaip tariant, jos yra didelės organizacijos. Kooperacinės bendrovės Taip pat kai kuriuose vietos regionuose, vietos bendruomenėse yra labai svarbios dėl to, kad padeda vystyti vietos ekonomiką, mokyti vyrus ir moteris ir užtikrinti jiems darbo vietas. Čia yra užtikrinamos įvairios vertybės ir principai, taigi tokios bendrovės prisideda prie ekonominio našumo ir taip pat padeda mažinti skurdą regionuose kuriuose jos funkcionuoja. Taip pat mums yra labai svarbu suvokti šio sektoriaus svarbą, būtina suprasti, kiek tokios kooperacinės bendrovės gali prisidėti, ypač užtikrinant moterų lygybę. Galiausiai siūlau, kad su šia direktyva 2003-72 užtikrintume lyčių lygybės klausimus, kuomet diskutuojame apie Europos kooperacinės bendrovės, kai kurios valstybės narės kol kas dar tinkamai negyvendino šios direktyvos. Ir reikėtų siekti užtikrinti moterų ir vyrų lygybę, taip pat ir tokių kooperacinių bendrovių valdybose bei darybinėse komandose. Taigi labai svarbu raginti Europos komisiją ir valstybės narės užtikrinti tinkamai įgyvendinti šią direktyvą, kadangi ji užtikrina lyčių lygybę valstybės narėse. Taigi dabar Europos komisija privalo užtikrinti, kad ši direktyva būtų tinkamai įgyvendinta. Būtent direktyva numeris 2003, pasirasis brūkšnys 73, 72. Taip pat būtina tinkamai įgyvendinti ir atitinkamus reglamentus. Ačiū. Då lämnar jag ordet fritt och jag har... Kągi, dabar siūlau pradėti diskusijas, jau mm, į savo sąrašas traukės tris kalbėtojus. Pirmiausia, ponė Nikolai. You, all, to... Ačiū pirmininkė, visų pirma, sveikinimai poniai Estrelai, parengus e, puikų pranešimą, nėra ką pridurti. E, tai svarbu, e, vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į porą dalykų. Uh, Tokia yra tikrovė, jog trūkta, trūksta pusiausviros tarp tokių e, bendrobių e, e, vadovų. Jeigu galvojame, kad geriausiai darbą gali atlikti moteris, na, Dažnai valstybėse narėse manoma, kad vadovas e, neturėtų būti moteris. Kai kuriuose valstybėse narėse kita vertus yra tradicija skatinti lyčių lygybę. Antra pastaba, tai e, na, dėl galimybės e, užtikrinti kad labiau moterų dalyvautų e, versle. Tai yra gerai, tačiau kovojant dėl lyderio e, e, vietos, na, tai turi būti stebima ir komisijos, ir valstybių narių institucijos pasiūlymų dėl pakeitimų neturiu, visiškai pritariu pranešimu. Žodis poniai Kostai. Ačiū pranešėjai. Na, manau, jog ji išskyrė tikrai svarbiausius e, klausimus šios temos. Vis dėlto noriu pažymėti porą dalykų. Nesenai dalyvavau e, koordinatorių posėdėje. Moterų teisų komitetų Italijoje ir um, Manau, jog būtų neblogai sustiprinti arba teikti didesnę paramą moteriams, kurios e, užsijama nacionalinių federacijų koordinavimu. Čia moterų dirba kur kas e, daugiau e, negu kad matom duomenėse apie E, kooperacinės bendrovės, e, yra nemažai nacionalinių koordinatorių moterių. Tos grupės pateikė įdomių pasiūlymų ir aš manau, kad ir mums būtų įdomu atkreipti, atkreipti dėmesį, pabrėžti e, tų moterų galimą indėlį įvairiose kooperatyvų ligmenyse. Uh, Kalbant apie moterų kooperatyvų analizę, tai matome, kad moterų daugėja, kurios dalyvauja tokioje veikloje, ten ir krize mažiau jaučiama, ir moterų užimtumas didėja. Ir aš manyčiau, kad labai svarbu tai atkreipti užimtumo komiteto dėmesį, kalbant apie kooperatyvą. Kooperatyvus tai pasaulis, kuris yra labiau atsparus nedarbui. Tai yra vienas iš nedaugelio sektorių, kur nėra e, problemos su moterų užimtumu, tai reikėtų įtraukti į pranešimą turbūt. Ir dar konkretesnis vienas pastebėjimas, labai svarbu, kad moterų platforma šiuose kooperatyvose, mes net tai nereiškia, kad moteriams atstovaujama yra visose ligmenyse. Tai jos turėtų būti įtrauktos ir į dėrybas, kaip pane Estrela pažymėjo. Uh, Daugelis valstybių narių nesilaiko direktyvos 2372. Na, mes e, turėtumėm išsiaiškinti, kurios tai valstybės narės, kiek jų yra. Na ir paskutinis pastebėjimas, mano nuomonė, kad e, tas signalas, kurį mes e, turėtumėm siūsti, ir galbūt koordinatoriai ir pirmininkas e, tam galėtų pritarti. Tai e, atkreipti daugiau dėmesio į veiksmų tasą po devintųjų metų Europos parlamento rezoliucijos dėl socialinės ekonomikos. Ten buvo daug kas išsakyta, komisija, komisijos ir parlamento ES apskritai buvo prašoma uh, siekti daugiau e, kooperatyvo bendradarbiavimo visose e, sritise e, ir siekti didesnio užimtumo na, šiam, šiame ekonomikos sektoriuje. Ir netrodo, kad kažkas tai būtų nuveikta tos srityje. Pane Kratzer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pritariu tam, kas jau buvo išsakyta diskusijų metu. Ir taip pat pritariu ir tam, kas sakė ir panestrela bei kolegos. Nepatekime į spastus, sakydami, kad mm, moteris jau dirba kooperacinėse bendrovėse. Ar yra jūs teigėjas, bet mes norime, kad būtų išplėstas šis kooperacinės bendrovės modelis ir labai svarbu, kad visose valdymo ligmenyse būtų tinkamai atsivaujamas ir moteris. Na ir turime e, atlikti tiek kokybinį, tiek ir kiekybinį balansą ir tokiu būdu įvertinti, ar valstybės narės sėkmingai gyvena direktyvą E, ir jeigu yra problema, reikėtų pasiaiškinti jų priežastis. Nepakanka sakyti, kad moteris yra nepakankamai aktyvios. Turime pagalvoti, koks vaidmuo šiame kontekste tenka ir nacionaliniams valdžios institucijoms. Jos turi pasirūpinti, kad moteris būtų tinkamai informuojamos, taip pat informuojami ir atsakingi asmenys apie tą vaidmenį, kuris turi tekti moteriams remintis Europiniais teisės aktais. Be kita ko, tai reikš, kad ir kooperacinėse bendrovėse bus sustiprintas moterų statusas. Na, dar norėčiau pridurti kai ką frakcijos vardu. Ypač atkreipsiu dėmesį į tai, jog būtina atlikti kiekybinį ir kokybinį balansą ir pasirinkti tinkamą darbo metodą. Na ir tai matome ir tame kontekste, kur ir net valdžios institucijams tenka tinkamas vaidmuo. Mums reikalingas veiksmų planas, e, metodas, kuris e, kooperacinėms bendrovėms leistų sėkmingai gyvendinti reglamento nuostatas. Pirmininkas, dėkoju. Prieš dar sakyti, suteikdamas žodį poniai Estrelai, kreipiuosi komisijos pusę. Ar norėtumėte pasisakyti? Na, nežinau, kas konkrečiai, bet tiesiog žvelgiu į komisijos atstovų pusę, prašau. Thank you, Mr. President. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėtumėm pristatyti platesnį kontekstą e, komisijos ataskaitos dėl direktyvos. Direktyva remia Europos kooperacijų bendrojų sta, statutą. Komisija dabar renkia ataskaitą dėl statuto. Ir kartu e, bandysime įvertinti, ar nereikia keisti direktyvos. Antra, uh, kalbant apie komisijos ataskaitos ataskaitą, dabar kaip tik tai e, peržiūrime direktyvą dėl Europos bendrovės. Liepa komisija konsultavosi su e, Europos socialiniais partneriais, e, dėl to ar reikia tokios peržiūros, dabar laukiame jų atsakymų, nes šie du teisės e, aktai, direktyvos dėl kooperacinių bendrovių ir dėl Europos bendrovės yra e, panašus. E, tai vieno teisės akto problemos atitinka ir kito problemas. Trečia, norėtumėm akcentuoti, kad dabar, kai, kaip matote, komisijos ataskaitoje trūksta praktinės patirties uh, Europos kooperacinių bendrovių srityje, nes jų tik tai kelios yra 17 bendrovių, kuriuose dirba 32 darbuotojai. Tai uh, iš tiesų uh, tai gali priversti šiek tiek kitaip pažvelgti į kooperacinių bendrovių problemas. Uh, mes atidžiai nagrinėsime jūsų pranešimo pasiūlymus. Uh, Komisijos ataskaitoje yra e, nurodytos valstybės narės, kurios nėra tinkamai gyvendinusios teisės aktų nuostatų, tai Prancūzija, Luksemburgas, Malta, Rumunija, Slovakija. Tačiau, kaip e, sakiau, čia kalba eina tik tai apie Europos kooperacinės bendrovės, o ne apie, nėra kalba apie kooperatyvus apskritai. Tai mes atidžiai nagrinėsime jūsų komiteto pasiūlymus ir e, pranešimo, kurią, e, kurį e, parengs užimtumo komitetas. Dėkui. Dėkuoju. Gal jūs abu norėtumėte pasisakyti, atrodo, kad ne, kągi dėkuoju. Ir dabar dar sėkis teiksiu žodį poniai Strelai. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš įvairių frakcijų už tai, kad palaikėte mano nuomonę. Dėkuoju už išsakytas pastabas. Tikrai jas atsižvelgsiu. Na ir galbūt e, viso to pasakoje bus suformuoluota pakeitimu. Turiu tam tikrų minčių, kaip keisti mano pačios renktą nuomonę. Dėkoju ir komisijos atstovams už suteiktą informaciją apie kitas iniciatyvas, kurios siejasi su šia tema. Jūs atsakėte į ponios Kostą klausimą, kuri norėjo sužinoti, kurios valstybės narės dar nėra pilnai gyvenančios direktyvos. Jūs minėjote, kad yra penkios - Prancūzija, e, Luksemburgas, Malta, Slovakija ir Rumunija. Bei Luksemburgas. Šiek tiek dėl tų klausimų, į kuriuos buvo atkreiptas dėmesys pasisakymų metu. Pone Nikolai ragino parlamentą ir komisiją e, suformuluoti iniciatyvą, kurios dėka bus nustatytos kvotos ir tokiu būdu bus užtikrintas tinkamas lyčių santykis biržoje kotiruojamose įmonėse. Ir šis principas turėtų būti išplėstas tam, kad jis galiotų ir kooperacinėms bendrovėms. nes būtent kooperacinėse bendrovėse moteris susiduria su tavo vadomis vadinamomis stiklinėmis lubomis, jis negali kilti karjeros laiptais ir užimti aukštesnės pareigas. Taigi mūsų komitete mes kaip tik ir siekiame, kad moteris būtų visur, visais lygmenimis, visose sektoriuose vienodai atstovaujamos. Ir čia turiu galvoje tiek politinį, tiek ir ekonominį gyvenimą. Todėl labai būtų prasminga, jeigu šis principas e, būtų taikomas ir kooperacinėms bendrovėms. Dėl to, ką sakė ponia Kosta. Tai yra, kad e, kooperacinės bendrovės e, netaip smarkiai nukentėjo nuo krizės, kaip galbūt kitokio pobūdžio bendrovės negaliu to patvirtinti, tačiau jeigu tai faktas iš Italijos, tai tai tiesiog galbūt e, teigiamas dalykas, bandykime jį išplėsti. Kooperacinės bendrovės remiasi tam tikrais principais ir vertybėmis, todėl šios kooperacinės bendrovės e, vaidina svarbu vaidmenį mūsų visuomenėje, be kita ko ir kovojant su krize. Nes kai kuriuose valstybės narėse ir ekonominių požiūrių šioms kooperacinėms bendrovėms tenka vis didesnis vaidmuo. Uh, Kaip ten bebūtų, manau, kad diskusijos buvo svarbios, jos praturtino mano nuomonę. Na ir atsižvelgiant į diskusijų rezultatus, dar formuluosime pakeitimų ir manau, kad po to galėsime jau patvirtinti nuomonę. Beje, ją įvertins ir užimtumo komitetas. Dėkoju. Dėkoju, ponė Estrela, už jūsų diskusijų apibendrinimą. Dėkoju visiems diskusijų dalyviams. E, taigi pagal tvarkaraštį pakeitimus galima teikti iki spalio 18 dienos 12 valandos. Mūsų komitete balsavimas dėl šios nuomonės įvyks lapkričio 21 arba 22 dieną. Nuo plenarinėje sesijoje šis pranešimas bus aptariamas ir Ir kompetitingame komitete balsamas vyks lapkričio 23 dieną. Kągi pereikime prie devinto darbo atvarkės punkto - moterų padėtis karo sąlygomis. Ir dabar norėčiau sutikti žodį poniai Nikolai, prašau. Thank you, Chair. The, the last report on... Tai yra paskutinis pranešimas mūsų šios dienos darbo atvarkėje, tačiau nemažiau svarbus. Uh, Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų pateiktas rašytinės pastabas. Gavau 111 pakeitimų ir tai rodo, jog pranešimas tikrai yra labai įdomus kolegoms ir manau, jog visi pakeitimai prisidėjo prie didesnės šio pranešimų vertės. Dauguma, didžioji dalis šių pakeitimų buvo susijęs su keliais straipsniais, būtent taip pat ir su C konstatuojamoje dalimi, kuri yra susijusi su seksualiniu smurtu kaip karo praktika. Kiti pakeitimai e, koncentravusi ties pirmąją konstatuojamąją dalimi, kuri kalba apie nacionalinių veiklos planų įgyvendinimus. Taip pat trečioji pastrapa susilaukė daugybės pastabų, jie yra susijusi su uh, moterų skatinimu dalyvauti pilietinėje ir karinėje veikloje. Taip pat 11 e, straipsnio 5 pastraipa susilaukė daug pakeitimų, jie yra susijusi su smurtu, seksualiniu smurtu prieš moteris, būtent taikant tai kaip karo praktiką. Mes dirbame kartu, siekdami kompromisinių pakeitimų. Aš pasinaudojau jūsų teikiamais siūlymais ir juos įtraukiau į pakeitimus. Tai iš tikrųjų labai pagerino šį pranešimą, suteikė jam papildomos vertės. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį dar į keletą pastebėjimų. Nors jie galbūt nėra tokie kontroversiški, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad masiniai žaginimai jau yra pripažįstami Ženevos konvencijoje, taip pat ir Junktinių tautų 1820 rezoliucijoje e, paskelbtoje 2008 metais. Pagrindinė problema, su kuria susidurėma šioje srityje, yra nebaudžiamumo klausimas. Yra tik dvi pagrindinės nuobaudos šioje srityje e, gali skirti bausmę tarptautinės buvusios Jugoslavijos e, baudžiamasis teismas ir taip pat e, Ruandos nusikaltimus tyriantis tribunolas. Atsižvelgiant į šiandienos pasaulyje vykstančius konfliktus, yra daugybė atvejų, apie kuriuos nėra pranešama ir kuomet nusikaltėliai išsisuka nenubausti. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl vyrauja toks nebaudžiamumas būtina raginti sprendimų prieimėjus įtraukti moteris į dėrybų, į dėrybas dėl taikos proceso, tam, kad būtų galima sukurti galimybę užtikrinti teisingumą. Jeigu toks teisingumas nevyksta, jeigu jis vėluoja. Dažnai moteris net negali pasinaudoti teisingumu ir matome, kad karo padėtyje yra taikoma seksualinis, taikoma seksualinis smurtas ir nusikaltėliai nėra baudžiami. Aš dirbau kartu su šešėliniu pranešėju, mes dirbome ties kompromisiniais pakeitimais ir aš galėjau pasinaudoti tikrai daugybę labai vertingų pasiūlymų Labai ačiū pirmininkė. Tack så mycket för föredragningen och eh, jag lämnar... Dėkuoju ponė Nikolaju už pristatymą ir dabar siūlau pradėti diskusijas. Pone Garsė Perės, prašau, mano, pirmą man sračią. Dėkuoju ponė pirmininkė. Na, pratesant tai, ką sakė ponė Nikolai pabaigoje, manau, kad E, pakeitimų skaičius atitinka tą svorį, kurį mes suteikėme šiai temai mūsų komitete, galbūt net tiek susijęs su pranešimo kokybė, nes manau, kad prašymas yra labai geras ir jame iškelti visi svarbiausi klausimai šiame kontekste. Tiesiog, tu e, turim galvo didelį pakeitimų skaičių, e, reikėtų bandyti sformuoluoti kompromisinius pakeitimus tam, kad tekstas būtų lankstus, neprieštaringas. Ir tikrai esu pasirengusi e, padėti pranešėjai formuluoti kompromisus. Na, turint galvoje visus tuos klausimus, kurie iškelti pranešime, manau, kad, e, formuluo, kad tie mm, išbraukti paragrafai nepakeičia e, pranešimo turinio ir kokybės, aš manau, kad tikrai reikėtų atkreipti dėmesį į sveikatos paslaugas moteriams, taip pat čia turime kalbėti ir apie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą. Na ir e, moteris konfliktų, ginkluotų konfliktų metu dažnai labiausiai nukenčia ir todėl labai svarbu, kad būtų kiek manoma teikima jums daugiau e, paslaugų. Aš manau, kad atitinkami pakeitimai yra labai svarbus. Taip pat labai svarbu daryti nuorodą į moterų vaidmenį tikos misijų metu. E, Mm, ne vien tik tai tokios palaikymo pajėgos yra svarbos, bet ir taikos palaikymo misijose moteris vaidina svarbu vaidmenį, pavyzdžiui, per nevyriausybinio organizacijų veiklą ir aš manau, kad turime išryškinti šį vaidmenį. Taip pat e, reikia daryti nuordai moterų vaidmenį, e, sprendžiant konfliktus, nes iki girdėjome kad jeigu moteris būtų atsakingos už konfliktų sprendimus, tai nebebūtų karų. Taigi, turime skatinti ir stiprinti moterų dalyvavimą konfliktų sprendimų procesuose. Praeitą savaitę gavome gerą svarbę žinę, svarbę žinę mūsų komitetui ir visoms moteriams Tai yra, Nobelio, premijos, Nobelio premija yra teikiama trims moteriams, kurios dirba labai svarbioje srityje, nemažiau svarbioje nei ši, kurią dabar aptarėme. Taigi, Manau, kad reikėtų suformuluoti žodinį pakeitimą, kuriame reikėtų pasidžiaugti šią žinę. Tik galbūt uh, ateityje, kada nors neturėtų būti jau tokia revoliucinga žinia, kad trys moteris gavo Nobelio taikos premiją, bet dabar tai, tai yra svarbus dalykas ir turime pažymėti. Dėkoju už šią nuorodą į šią nuorodą dėl Nobelio taikos premijos suteikimo trims moterims. Pone Papadopoulos. Dėkoju, pone pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Nikolai nes jį parinkė iš ties labai gerą pranešimą. Na, aš pati esu pateikusi 14 pakeitimų ir tokiu būdu tikiuosi, kad e, bus atkreiptama tas dėmesys į tai, jog seksualinį smurtą patyrusios moteris turi gauti psichologinę pagalbą. Ir pranešime yra smerkiamas seksualinis smurtas prieš moteris, kuris yra panaudojamas sistemingai kaip karo uh, ginklas, taip pat nebaudžiamumas yra didelė problema. Tai teisingai išryškinta pranešime ir labai pritariu šiai nuorodai. Žinome, kad e, karo atveju moteris tampa nusikaltimo aukomis, tai yra seksualinio smurto aukomis ir panašiai. Tai buvo beje ir mano saloje. Ir kai vėl įsigalioja taika, reikia užtikrinti baudžiamai nusikaltusių persiekimą ir šie turi būti patraukti į teismą. Jie turi būti nubausti už tai, ką jie padarė karo metu. Neprimtinas nebaudžiamumas. O kolegė iš vystymosi komiteto nurodė, kad uh, reikia pakankamai suteikti moteriams žmogiškų ir finansinių išteklių tam, kad jos galėtų tinkamai prisidėti prie e, taikos palaikymo ir konfliktų sprendimo procesų. Dėkuoju. Dėkuoju. Pone Kosta. Nikolai, perché la relazione è molto interessante ed è molto complessa. Ačiū. Mano nuomonė, tai yra labai įdomus ir išsamus pranešimas. Vis dėlto norėčiau pabrėžti tai, kad aš pateikiau daugelį pakeitimų. Prekyba žmonėmis yra tai, ką stebime ir tai, kas yra konfliktų dalis. Po konfliktų taip pat matome, jog vyksta žaginimai. Deja, matome, kad dažniausiai nuo priekybos žmonėmis nukenčia moterys ir nepilnamečiai. Yra vienas sakinys pranešime, kurį galėtume šiek tiek sušvelninti. Ten mes kalbame apie karo herojas. Na, galbūt, jei tai išreikštume tokiu žodžiu, galėtų atsirasti tam tikras mm, neaiškumas. Galėtume, pavyzdžiui, kalbėti ir apie taikos herojas. Taigi išvenkime čia galimo neaiškumo. Taip pat manau, jog yra labai svarbu pripažinti moterų karių darbą, taip pat taikos veikloje, nevyriausybinių organizacijų veikloje dirbančias moteris. Pripažinkime ir pilietinės moterų pastangas. Moterys turi vaidinti vaidmenį abiejose šiuose srityse. Dažnai jos yra taip pat ir kultūrinės tarpininkės tarp įvairių šalių, dažnai jos užtikrina tuos taikos vaidmenis. Taip pat kitas dalykas, apie ką kalbėjo ponė Perės, aš manau, jog mūsų komitetas, e, taip pat čia norėčiau pakviesti ir mūsų pirmininką, jeigu jis manys reikalinga, kartu su koordinatoriais. Taigi aš manau, jog mūsų komitetas iš tikrųjų turi pabrėžti, kaip svarbu yra pabrėžti Nobelio premijos įteikimą e, taikos rytyje moterims. Pavyzdžiui, moteriai iš Jemeno, nu, aš taip pat dalyvavau ten kampanijoje e, siekiant įtraukti moteris. E, taip pat būtina pripažinti moterų vykdomą darbą Afrikoje. Moterų delegacija taip pat nuvyko į Niujorką, į moteriams skirtą konferenciją ir uh, Komisijos narė Reding kalbėjo Europos komisijos vardu. Taigi, be jokių abejonių atskiri asmenys, grupės galėtų e, teikti panašius prašymus, tačiau komisarė Redin kalbėjo visos ES vardu ir tai yra labai pagirtina. Dėkoju. Prašom. Non, à mon tour de remercier Madame Nicolai pour son travail riche et approfondi. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti poniai Nikolai už jos e, puikų atliktą darbą. Aš taip pat pateikiau keletą pakeitimų. EPP politinė grupė norėtų, kad būtų patvirtinti daugelis šių pakeitimų, tačiau manau, jau kaip sakė kolegos, aiškumo vardan galbūt vertėtų pasiekti kiek galima daugiau kompromisų, kurie apimtų kiek galima daugiau pakeitimų. Taip pat manau, jog būtų vertinga būti kaip galima tikslesniems ir konkretesniems, glaudesniems. Yra šeši tokie kompromisai. Pirmiausia, susijęs su nebaudžiamumu sritimi ir kova prieš nebaudžiamumą. Apie tai kalba 75 pakeitimas. Būtent būtina kelti informacijos lygį teisminių priemonių srityje, tam, kad būtų paučiamas nepaudžiamumas. Toliau 67 pakeitimas kalba apie smurto šeimoje netoleravimą, toliau seksualinis moterų išnaudojamas, apie tai kalba 58 ir 70 pakeitimai. Toliau galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, nukentėjusioms moterims. Kitas dalykas. Moterų dalyvavimas taikos ir kitoje veikloje, apie tai kalba 95 pakeitimas. Toliau kompromise taip pat būtina apimti tai, ką Menes Bezeril ir kitos kolegės kalbėjo, kalbėdamos apie moteris savižudės, teroristės. Tai jau nėra karo aukos, bet karo veiksmuose dalyvaujančios moterys. Apie tai kalba 28-73 pakeitimai. Taigi dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už jos puikų darbą. Ačiū. Dėkuoju. Ir paprašysiu pabaigai, ponės Suklai, apie bendrą diskusijos rezultatus. Visų pirma, Norėčiau padėkoti kolegoms, visiškai pritariu jūsų e, pasiūlymam daugelį, ir daugelį pakeitimų. Iš tikrųjų, galima kalbėti apie psichologinę paramą, tai pagrindinis šios ryties klausimas. Aišku, galime kalbėti apie moteris kamikazės, e, tai yra kita to karo e, pusė. Yra ir kitų pasiūlymų Esu pasirengusi pritarti daugeliu pakeitimui ir noriu tik tai paprašyti kartu dirbti, kad pasiektumėm gerą kompromisą. Antra, nelegali prekyba moteriamis ir vaikais tai problema, tačiau tai e, problema ne tik tai konflikto situacijose Dėl Nobelio e, premijų labai gerai e, e, žinau, pažįstu Liberijos prezidentę, ji yra geras pavyzdys to, kaip moteris kovoja už taiką, nes dešimt metų Nigerijoje pilietinis karas. Ir tokią karo situaciją pavyko išspręsti Liberijoje. Ir galbūt Nobelio pre, premiją būtų galima pasinaudoti, skatinant geriausią praktiką. Kai sakau problema, visada tai rašau e, įskliaustus e, mintėse kalbėdama apie moterų e, situaciją karo kontekste. Ačiū labai visiems už pasiūlymus ir tikiuosi, kad pavyks rasti gerą kompromisą. Dėkuoju, ponė Nikolai, už šį pristatymą bei už diskusijas skirtas šiam klausimui. Manau, kad tiesiog galime konstatuoti, kad ši tema yra labai aktuali, e, daug ką domina ir manau, kad tikrai rezultatas bus geras. Dabar dėl laiko terminų. Tiesiog priminsiu, kad Balsamas dėl šio pranešimo įvyks lapkričio 21-22 dieną, o 2012 m. sausio mėnesį šis pranešimas bus aptarimas ir dėl jo bus balsuojama plenarnios sesijos metu. Darbo atvarkės punktas kiti klausimai, nieko nesiūlyta dėl jo. 11 punktas kitas posėdis. Man rodas, šiandien jau dešimt sykių sakiau ir dar sėki pakartosiu kad kitas mūsų da, komiteto posėdis įvyks lapkričio 21-22 dienomis. Kągi, 12 punktas, jį trumpai pristatysiu, kaip tikriausiai žinote, šiandieną įvyks viešasis klausimas skirtas temai moteris ir klimato kaita. Visi žinote, kad e, klimato kaita e, mus ateityje palies įvairiausiais būdais Ir klimato kaitos poveikis nėra vienodas visiems planetos žmonėms. Na, greičiausiai klimato kaita mm, palies visus, bet ypač stiprų klimato kaitos poveikį patirs moteris. Ir todėl ir nusprendėme šiandien papietų surenktis šiam klausimui skirtas posėdį. Prieš pietinis posėdis baigtas. Ačiū.